Gruzijos prezidentas. Šanovni panie prezidentė, koleżanki i koledzy. Gerbiamas prezident, pirmininkė, poniai ir ponos, norėčiau pasveikinti mūsų tarpe esantį Mikhailas Kašvilį, Gruzijos prezidentą. Pan prezydent odwiedza Parlament Europejski nie po raz pierwszy. Tai jau ne pirmas jo vizitas į Europos parlamentą. Prieš ketverius metus jis buvo atvykęs taip pat ir į Briuselį 2004 metais, tuomet, kai jis ką tik tais buvo išrinktas prezidentu, Gruzijos prezidentu. Šiandiena yra ypatinga diena. Būtent šiandieną švenčiame septintasias e, rožinės revoliucijos metinės lėjosi kraujas ir jis lėjosi ne tik Gruzijoje, bet ir visoje, visame Kaukazo regione. Ir tai labai pakeitė padėtį, labai pakeitė situaciją. Pone prezidente, jau 60 metų ES eina tuo keliu, kurį pasirinko visai nesiniai Gruzija, kad būtų ir taika, ir tvarumas, ir laisvės, ir kad joms niekas negrėstų. Ponas Sarkašvilis dalyvavo, e, mokėsi Kijeve, Amerikoje, jis turi labai glaudžių džesąsąją su Strasbūru. Būtent čia jisai taip pat mokėsi, studijavo ir jei neklystu, čia susipažino su savo žmona. Taigi Strasbūras, ponė prezidentė, jums yra ypatinga vieta. Tikrai nelengva buvo Gruzijai keli, nelengvi buvo Gruzijai keli pastarėjai metai, teritorinis Gruzijos vientisumas nuo to e, nukentėjo, nukentėjo ir e, gegužės mėnesį mes priėmėme rezoliuciją, kuri ragino Rusiją išvesti savo armiją iš Gruzijos teritorijos ir gerbti paliaubų sąlygas. Prieš ketverius metus prezidentas parlamente pasakė, kad Gruzi, gruzinai yra viena iš seniausių Europos tautų ir puikiai besintegruojantis į Europą. Aš esu įsitikinęs, kad tas entuzijazmas e, Euro, Gruzijai įsilieti Europą nesumažėjo. Mes parlamente ir Europoje teikiame labai didelį dėmesį demokratijai ir demokratizacijai. Standartai, demokratijos standartai yra labai aukšti, e, gyvenimo standartai taip pat labai aukšti, žmogaus teisės, e, teisinė valstybė, viskas reikalauja e, reformų, rinkiminio įstatymo reformų ir panašiai. Aš apie visus klausimus kalbėjau visai neseniai su Gruzijos prezidentu ir mes vienbalsiai sutarėme, kad tas procesas yra nelengvas, tačiau būtinas. Mes turime labai pasistengti, kad mūsų bendradarbiavimas būtų lengvesnis. Labai džiaugiuosi, kad Gruzijai pavyko išbristi iš ekonominės krizės. ES taip pat čia suvaidino nemenką vaidmenį, kadangi mes ištiesėme ranką, pagalbos ranką Gruzijai, kai ji pasuko greito ekonominio vystimosi keliu. Čia ES mes norime, kad Gruzija būtų stabili, kad ji puikiai vystytųsi, tačiau mes norime taip pat, kad e, gerai, sėkmingai, sklandžiai vystytųsi visas Kaukazo regionas. Gruzija gali būti puikiu pavyzdžiu, kaip galima pereiti prie demokratijos, prie laisvos rinkos, prie visiško E, žmogaus teisų apsaugos ir prie teisinės valstybės apsaugos. Ir dėl to jūs, e, prezidentė, šiandieną e, pasisakysite, mes labai džiaugiamės, kad jūs dalyvaujate posėdėje ir prašome, suteikiame žodį jums. Dziękuję bardzo, pani prezidentė, vytam. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, ponės ir ponai. Jūsų pakvietimas e, didžiulė garbė mano šaliai ir noriu už jį padėkoti parlamento vadovybei ir visoms politinėms frakcijams už šią galimybę. Kaip jau buvo paminėta, E, buvau parlamente prieš keturis metus, taigi kartojasi ši istorija kas keturis metus kaip olimpiados, tikiuosi šį kartą pasirodysiu geriau. Atvykau su vilties žinia ir su garbingu pasižadėjimu. Atvykau patvirtinti, kad teisinga ir ilgalaikė taika mano regione yra įmanoma ir kad Europa turėtų prie to prisidėti. Amžių amžius Kaukazo kalnai buvo geopolitinė paslaptis, toks apgaulingas paradoksas, kur atskiri žmonės buvo laisvi, bet kur piliečiai gyveno priespaudoje, kur kultūras buvo toleruojamas, bet kur vyriausybės kurdavo dirbtinus skirtumus, kur žmonės visat jautėsi tikri europiečiai, bet kur imperijos kėlė sienas, kurios Europa darė tolimų miražų. Atvykau čia, kad pasakyčiau, kad e, tam reikia padaryti galą, kad e, bendradarbiavimas turi pakeisti konkurenciją, o dėrybos karo retoriką. Ponės ir ponai, visose sudėtingose pasaulio kampeliuose Europos parlamentas yra vilties simbolis. Įrodymas, kad net žiauriausi konfliktai gali būti įveikti ir kad taika yra verta politinės rizikos. Šis parlamentas ne egzistuotų, jeigu tarp grįvėsių gaubiamų keršto nuotaikų drąsus lyderiai nebūtų sumanę pabaigti karus ir pradėti patį ambicingiausią politinį eksperimentą - Europos suvienijimą. Šis parlamentas, susiskirstęs ne tautiniu pagrindu, bet į politinės frakcijas, įgyvendina Viktoro Hugo viziją, kurią jis išsakė taikos kongrese Paryžiuje 1849 metais. Išauš diena, kai jūs visos žemynų tautos, neprarasdamos savo į, įvairių gerų savybių skirtumų, išlavingos praeities, glaudžiai susiliesite į aukštesnį vienetą, sukurdamos europietišką brolybę. Išauš diena, kai nebebus kitokių mūšio laukų nei rinkos atsiveriančios priekybų ir protai atsiveriantys idėjoms. Išauž diena, kai, kulkos ir bombos, kai kulkas ir bombas pakeis visuotiniai tautų balsavimai, vykdomi garbingo didžiojo savarankiško senato, kuris Europai taps tuo, kas Anglija yra parlamentas kas Vokietija yra Bundestagas ar nacionalinė asamblėja yra Prancūzijai. Daugelis Hugo bendramžių galvoja, kad jis yra nesubrendęs svajotojas. Ir e, po jo kalbos prireikė šimto metų ir dviejų pasaulinių karų, kol istorija išgirdo jo balsą. Ponios ir ponai, atėjo laikas, kai Hugo balsas būtų išgirtas ir mano regione atėjo laikas, kad brolystės balsas nustelbtų patrankų griausmą ir neapykanto šūksnius. Atėjo laikas Europos taikai išsiplėsti į Kaukazą. Ir būtent mūsų politinių lyderių atsakomybė yra pateikti drąsias iniciatyvas, kad taip įvyktų. Ponės ir ponai, Prieš septynis metus e, rožių revoliucija pradėjo mano mylimos Gruzijos kelią į Europinę šeimą. Lapkričio 23-2003 metais šimtai tūkstančių piliečių iš visų regionų, visų socialinių grupių taikiai užėmė gatves ir parlamentą, nebuvo pralietas nei lašas kraujo. Jie pradėjo tai, ką The Economist žurnalas prieš keletą savaičių pavadino mąstymų revoliucija arba mentalinė revoliucija. Daugelis jūsų žino, kad po Sovietų sąjungos sužlugimo buvo du keliai išeiti iš šio režimo - europinis ir nacionalistinis. Arba susumuojant arba Vaclavo Havilo, arba Slobodano Miloševičiaus kelias kai partijos tironija baigėsi. Korupcija, vertikalumas, biurokratija, visi sovietinės visuomenės ramšiai išliko. Prieš septynerius metus, ponas ir ponai, Gruzija buvo formaliai nepriklausoma valstybė, bet vis dar buvo suskaldyta baimių ir neapykantos. Ir to sovietinio mentaliteto sienos vis dar egzistavo žmonių protuose ir širdyse. Būtent e, ta mentalinė revoliucija galėtų atnešti Europos pokyčius mūsų visuomeniai. Ir būtent tokią žinę mes kelbėme. Ir būtent tokia žinia sukėlė daug pykčio tarptų, kurie ilgėsi imperijos. Bet ta pati žinia taip pat Gruzija pavertė reformų laboratoriją mūsų regione. E, kai mes e, vykdėme rožių revoliuciją, buvome visi studentai, opozicinių partijų atstovai ir stengiamės e, nefunkcionuojančią posovietinę respubliką paversti Europinę demokraciją. Sovietų sąjunga rėmėsi principus skaldyk ir valdyk. Kiekvienoje respublikoje buvo manipuliuojama baimėmis ir neapykanta. Ir tai paaiškina, kodėl buvę komunistų vadovai taip lengvai tapo nacionalistais ir Balkanuose, ir Kaukaze, ir Rytų Europoje, ir Rusijoje. Gruzija taip pat buvo suskaldyta į izoliuotas bendruomonės ir e, ekstremistai naudojosi valstybės silpnumu, kad atstumtų mažumas. Ir mūsų pirmasis tikslas buvo pradėti skatyti daugia kultūriškumą ir toleranciją skirtumams. Mes pradėjome pozityvaus veikimo programą visose srityse, nuo aukštojo išsilavinimo iki teisės saugos organų. Prieš septynis metus Viskas Gruzijoje buvo sutelkta sostinėje ir mes pradėjome didžiulę decentralizacijos programą, investavome į regioninę infrastruktūrą, suteikėme galių vietos valdžiai. To rezultatas - regionai, kurie buvo apleisti, tapo mūsų vystimosi puikiais pavyzdžiais. Po rožių revoliucijos e, iki rožių revoliucijos visi regionų vadovai būdavo skirmi prezidento. Taigi vietoj galios vertikalės mes sistemiškai suteikiame galės regionų rinktiems organams. Ir tai leido mums e, surenkti tiesioginius rinkimus. Ne tik Bilisija, bet taip pat ir Batumija ir Kutaisija. Mūsų pirmasis žingsnis buvo taip pat paleisti KGB, atleisti visas policijos pajėgas, muitininkus, mokesčių inspektorius. Ir mūsų vizija rėmėsi labai aiškiu simboliu. Greta Gruzijos vėliavos kiekvienoje įstaigoje dabar kabo ir Europos vėliava. Žinoma, čia mes padarėme klaidų, yra ir trūkumų. Ir Emanuelis Kantas, vienas mano mėgiamiausių uh, filosofų, rašė, uh, apie prancūzų revoliuciją rašė, uh, negalite būti pasirengę būti laisvi, kol nesate laisvi. Emanuelis Kantas turėjo galvoje, kad e, negalima uh, surasti teisingų kelių, išspręsti problemas ne vienoje vienoje knygoje. Gruzija pasaulio banko per pastaruosius penkerius metus yra pavadinta ekonominių reformų lyderė. Ji dabar yra 12 vietoje, kai kalbama apie verslo vystimasi e, rytų ir vidurio Europoje. Na, o kalbant apie korupciją, pagal Transparency International nuo 2004 iki 2009 metų padarė didžiulę pažangą, pakilusi 70 pozicijų aukštyn tuo tarpu, kai Rusija nukrito per 70 pozicijų. Į tuos uh, suskirstimus e, aš žiūriu teigiamai, nes jie patvirtina transformacijas mano šalyje. E, Gruzijos piliečiai nebegalvoja apie savo valstybę ir šalį kaip apie posovietinę šalį. Jie į ją žiūri kaip į Europos demokratinę valstybę ir taip ją vertina bei kritikuoja. ir niekas to negali užgneušti. Tokia revoliucija kaip rožių revoliucija atvedė prie to, kad mūsų institucijos sistemiškai tapo populiaresnėmis negu atskiri politikos veikėjai. Tiek prezidentūra, tiek parlamentas, tiek kitos institucijos e, populiarumo prasme tapo populiaresnėmis negu kad atskiri individualūs lyderiai. Žinoma, daug ką reikia nuveikti ir mes esame pasiryžę toliau tęsti reformas. Mes žinome, kad demokratija tai niekad nesikeičiantis tikslas. Mūsų demokratinio modelio toli gražu ne visi norėjo pripažinti. E, revizionistinės jėgos, kurios vis dar ilgisi SSSR, 2006 e, metais e, paskelbė ekonomikos embargą, prieš tai buvo energetikos embargas, 2008 metais jie bombardavo mūsų teritoriją ir galiausiai e, ją okupavo. E, užsienio pajėgos iki šiol e, okupuoja 20 procentų mūsų teritorijos. Nors ir galioja e, tarptautinis susitarimas, dėl kurio dėrėjosi mano puikus e, draugas Nikola Sarkozy, tačiau jis yra laužomas E, Gruzijoje yra 500 tūkstančių e, išvarytų iš savo gyvenamųjų vietų asmenų, nes kai kurie žmonės, e, vedami imperinio mentaliteto, nutarė imtis 21 amžyje etnio valymo. Pereitą rūpiučio mėnesį Hans Jörg Haber, iš Vokietijos, Europos e, stebėsienos misijos vadovas, viešai pagyrė Gruziją už tai, kad e, ji vykdo vadinamąją konstruktyvaus e, vienašališkumo politiką. Kai tankai ir raketos yra už 50 km nuo sostinės, mes negalime pradėti užgniaužinėti savo pozicijos. Mes darėme kaip tik priešingai. Taigi mes kūrime demokratiją, žvelgdami į patrankų vamzdžius. Okupacinė kariuomenė iškėlė geležies uždangą, apie Abhazijos regioną. E, mažame Anaklijos miestelėje, kur kuriami kurortai turistams. Mūsų filosofija yra kitokia. Tame Anaklijos miestelėje sugravimai atėjo praeitie bent du kartus - 93-aisiais ir 98-aisiais metais, o 2005-aisiais užėmus Rusijos kariuomeniai viskas vėl buvo sugriauta. Praėjus, keliems, kel, praėjus kelioms uh, savaitėms vėl prasidėjo atstatymas. Rusijos disidentas Aleksandras Galičius uh, yra pasakęs, e, tėviniai iškilo pavojus, mūsų tankai vėl užėmė svetimą šalį. Apie Gruziją taip pat buvo pasakyta e, nuostabi e, ir e, drasi šalis ir į savo priešo išpolius tu atsakai šypseną. Paskutinį kartą aš buvau Anaklijoje, mačiau ten diskotekas su daugybė jaunų žmonių, e, kurie elgesi lygiai taip pat, tarsi jie būtų Ibizoje ar Santropės. Vienintelis skirtumas buvo tai, kad už penkių metrų nuo jų buvo siena, už kurių dislokuota okupuo, e, okupantų kariuomenė. Aš norėčiau jūsų paklausti, kas gali būti absurdiškiau nei, nei statyti naują Berlyno sieną uh, smėlėtoje pakrantėje prie Juodosios jūros. Ponios ir ponai, mes suprantame, kad taika yra mūsų pagrindinis interesas ir suprantame, kad negali būti jokios alternatyvos e, taikai. Be taikos kils grėsmė viskam, ką mes e, pasiekime ir, ko, ir ką mes norėtume pasiekti per ateinančius metus. Taigi aš šiandien norėčiau pareikšti Jums, kad mes imsimės dar vieno svarbaus žingsnio gyvendant mūsų konstruktyvus vienašališkumo politiką. Ir aš tikiuosi, kad ši iniciatyva padės mums sumažinti įtampą ir tikiuosi, kad jūs jai pritarsite. Ši iniciatyva turėtų sudaryti sąlygas rimtoms dėryboms pradėti. Prieš atvykdama čia aš konsultavausi su mūsų sąjungininkais Europoje ir Amerikoje. Uh, su ta, e, kitais svarbiais veikėjais. Ir mūsų vyriausybė puikiai supranta, kad rūpiučio 12-osios e, ugnies nutraukimo susitarimas mūsų pareigoja ir kad mes negalime naudoti jėgą. Ir tam, kad mes uh, įrodytume savo įsipareigojimą, mes labai aiškiai norime pasakyti, kad uh, Gruzija niekada nenaudos jėgos tam, kad uh, pasipriešintų Rusijos kariuomeniai ir tam, kad atkurtų savo teritorinį vientisumą ir suverenumą. Mes naudosime tik tai taikias priemonės siekdami išsilaisvinimo ir susivienimo. Net ir tuo atveju Rusijos federacija atsisakys išvesti savo okupacinę kariuomenę, net jeigu jos milicija ir toliau pažydinė žmogaus teisės. Gruzija pasinaudos savyginos teisė tik tuo met, jei bus užpulta ir okupuota 80 procentų Gruzijos teritorijos, kurią šiuo metu kontroliuoja Gruzijos vyriausybė. Aš parašysiu atitinkamus laiškus Junktinių tautų generaliniam sekretoriui, SBO generaliniam sekretoriui ir ES vadovams, labai aiškiai pasakydamas, kad mes įsipareigojame nenaudoti jėgos tam, kad at, suvienytume neteisėtai padalintą šalį, tam, e, nei tam, kad pasipriešintume okupacinėms pajėgoms, nei, e, net ir tais atvejais, kai galėtume tai daryti pagal, galėtume naudoti jėgą pagal Junktinės tautos, tautų hartiją. Junktinių tautų hartiją. Šis mano pažadas padarytas jūsų akivaizdoje po... yra nelengvas įsipareigojimas. Mano šaly, šalis yra okupuota, o perkeltųjų e, asmenų ir pabėgėlių skaičius e, e, yra pusė milijono. Ponios ir ponai, aš esu pasiryžęs pradėti tikrą dialogą su mūsų partneriais Rusijoje. Mes stengsime įtikinti savo partnerius, kad mums reikia politinio dialogo. Ir tam, kad šis politinis dialogas galėtų būti pradėtas, tarptautinė bendruomenė turėtų labai aiškiai pasakyti Rusijos vadovams, kad dabartinė situacija yra visiškai neteisėta ir netvari. Tam, kad juos paspaustume e, svarsyti kompromiso, labai, aišku, labai svarbu yra aiškiai nupa, e, nubrėžti, kokia yra dabartinė situacija. Rusijos pajėgų dislokavimas e, tarptautinė. Gruzijos teritorijoje, kuri yra pripažinta tarptautinės bendruomenės, yra neteisėta okupacija. Ir tai jau pripažino dauguma ES valstybių narių jungtinės tautos ir kitos šalis. Iš savo e, žemių išvaromi yra tūkstančiai žmonių, Ar tai nereiškia, kad e, šalis yra neteisėtai okupuota? Ar tai nereiškia, kad e, vykdomas yra etninis valymas? Šie žmonės net negali ir tikėtis, kada nors, e, galvoti, kada nors sugrįžti į savo namus. Ponios ir ponai, labai svarbu yra sakyti tiesą, nes būtent tiesa yra pats stipriausias, tvirčiausias taikos pagrindas. Mūsų vienašališkai uh, išreikšta, išre, išreikštas įsipareigojimas galės tapti e, tikrovė tik tuo metu, jūs mus paremsite. Aš šiandien atvykau tam, kad e, nuolankiai prisipažinčiau, kad Gruzija ir visas mūsų regionas priklauso nuo jūsų. Ponios ir ponai, mūsų, jūsų regionas išgyveno daugybę karų. Ir aš manau, kad reikia prisiminti Viktoro Huigo žodžius dar kartą, reikia pakeisti patrankas dėrybų stalais. Mūsų regionas e, yra patyręs ir Varšuva, e, Varšu, Varšuva ir kit, daugybė kita, kitų e, negandų. Mes išgyvenome karą ir destrukciją. Atėjo, lai, atėjo laikas atkurti taiką. Atėjo laikas sukurti tokį, tokias sąlygas, kad žmonės nebūtų išvaromi iš savo namų, kad jie nebūtų persiekimi dėl savo uh, uh, tautinės priklausomybės. Aš esu pasiryžęs bendradarbiauti su Rusija tam, kad ateityje nepasikartotų šie baisus įvykiai. Ir pirmiausia, be abejo, reikia sudaryti sąlygas taikai. Ir mes to sieksime pasinaudodami savo piliečių ryštu atkurti teisingumą, E, vadovaujantis tarptautinę teisę. Mes norime atkurti demokratinę suverenę valstybę, pasinaudodami taikiomis priemonėmis. Aš taip pat dėkoju mūsų uh, draugams, bičiuliams iš buvusios Sovietų sąjungos, nes ne viena buvusi Sovietų sąjungos respublika nepripažino uh, separatistinių regionų nepriklausomybės. Niekas netiki, kad šie regionai kada nors galės vykdyti nepriklausomą politiką. Mes tikrai nesugrįšime į Sovietų sąjungą. Ponios ir ponai, atėjo laikas mums padaryti pasirinkimą. Mes tikrai nenorime sugrįžti į praeitį ir atėjo laikas padaryti galą imperializmui. Ir todėl aš raginu Rusijos vadovus pasirinkti ateitį. Atėjo laikas e, transformuoti mūsų bendrą regioną. Atėjo laikas būti mūsų visiems partneriais, draugais. Aš noriu, kad Rusija būtų mūsų partnerė, o ne priešė. Niekas kitas nebus labiau suinteresuotas e, e, matyti Rusiją tikrai de de demokratišką, gerbiančią žmogaus teisės. Ir todėl aš uh, nuoširdžiai remiu Europos ir uh, Amerikos vadovų pastangas įtraukti Rusiją į konstruktyvesnius santykius. Mūsų konfliktas nepablogino santykių tarp mūsų žmonių. Aš galiu pasakyti visiems rusams, kad jie visuomet e, e, yra laukiami Gruzijoje. Kad ir kas jie būtų - žurnalistai, politikai, verslininkai ar tiesiog draugai, bet mes tikrai nelauksime e, karių iš Rusijos. Ponios ir ponai, baigdamas, aš norėčiau pasituoti pirmosios Gruzijos Respublikos prezidentą, pona Žardanė. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Gruzija buvo pirmoji e, Europoje socialdemokratinė respublika, kuri buvo paskelbta kuri e, buvo sukurta 1918 metais. Ir mes tuo labai didžiuojamės. Mes tuomet uh, e, užtikriname e, pagarbą žmogaus teisėms ir konstitucijai. Ir pana Žardanė paaiškino, kodėl mums rūpi Europa. Jis paklausė, kas mus sieja su Europos tautomis, ko mes pasisėmėme iš, uh, iš Europos uh, versmės tik tai 2000 nacionalinės e, kultūros, demokratinė sistema ir mūsų gerovė. Taigi, Taip, kalbėjo pirmosios Gruzijos Respublikos prezidentas ir šiandien dar vienas Gruzijos prezidentas ir jūs kreipėsi ir sako, kad mes norime meilės ir taikos. Labai retai istorija suteikia dvi galimybės tautai. Ir šiandien aš atvykau tam, kad pasakyčiau Jums, kad mes esame pasirengę tinkamai pasinaudoti šią galimybę ir toliau tvirtai žengsime Europos keliu. today, Pane e, prezidente, jūsų žinia šiandien buvo nepaprastai svarbi visiems mums, bet taip pat svarbi ir busimajame, busimajam SBO aukščiausio lygio susitikimui Astanoje po savaitės. Be abejo, kad jūsų regionui pietų, šiaurės, Kaukazoj. Tai labai svarbu. Visada žinojame, kad jūs drąsus žmonės. Dabar mes galime pasakyti, kad jūs taip pat esate ir protingi, išmintingi žmonės. Drasa ir išmintis visada turi žengti ranka rankon. Dėkui Jums, ponė prezidentė.